Diena, aš norėčiau pakviesti visus susėsti. Pradėsime komiteto posėdį. Ilgiau jau nelauksime. Taigi, pirmiausia, norėčiau padėkoti tiems, kurie atvyko į komiteto posėdį. Patys ištikimiausi, patys svarbiausi komiteto nariai. Dauguma pranešėjų yra čia šešėliniai pranešėjai irgi daug maž yra atvykę, taigi pra, siūlyčiau pradėti darbą. Nes kelias savaitės e, nebuvo e, mūsų komiteto posėdžių, taigi labai malonu vėl čia susitikti visiems. Ir labai svarbu buvo surinkti šiandien šį posėdį prieš balsavimus gruodžio mėnesį, kurie įvyks. Ir aš tikiuosi, kad dabar galėsime paprašyti dviejų pranešėjų pristatyti situaciją artėjant e, balsavimui, kad būtų aptarti visi pakeitimai. Taigi galėsime pasikeisti nuomonėmis apie mūsų bendrai atliktą darbą. Na ir aš pirmiausia norėčiau paklausti, ar niekas neprieštarauja darbo tvarkės projektui. Jeigu ne, tuomet laikome darbo tvarkės projektą patvirtintą, nematau prieštaraujančiųjų, taigi darbo tvarkė patvirtinta. patvirtinta. Toliau pirmininko pranešimai. Norėčiau pasakyti, kad yra verčiama šiandieną į 16 kalbų. Taip pat norėčiau pasakyti, kad elektroninio posėdžio dokumentai yra irgi į meeting programėlėje patalpinti. Posėdis yra transliuojamas internetu ir dar. E, viena pastaba, norėčiau padėkoti ir pasveikinti Čekijos Respublikos deputatų rūmų atstovus ir jai tai delegacija pirmininkauja ponia Dana Balkarova, kuri yra Čekijos asamblėjos aplinkosaugos komiteto pirmininkė. Nežinau, ar ji jau yra salėje. Taip, dėkoju. Ir dar norėčiau Jūs informuoti, kad Trans 3 kanalas irgi šiek tiek filmuos mūsų posėdį, taigi tiek pirmininko pranešimų. Taigi, jeigu niekas neprieštarauja rūpiučio 30-osios, rugsėjo 6-osios ir rugsėjo 27-osios dienos protokolams, laikysime juos patvirtintais be pakeitimų. Nematau, kad kas nors prieštarautų tiems protokolams, taigi uh, laikysime, kad jie yra patvirtinti. Na, o dabar perėsime prie posėdžio kito darbo atvarkės klausimų. Ir aš manau, kad tikrai labai puiku, kad surengėme šiandien šį komiteto posėdį iki gruodžio mėnesio balsavimų, nes tuomet būtent balsuosime dėl kompromisinių pakeitimų ir visų kitų pakeitimų dėl šio pranešimo, kaip žinia. E, sausio 17 dieną turėtumėme balsuoti jau plenarnėme posėdėje. Taigi šiandieną mes panalizuosime virš 1141 pakeitimą, kurie yra pateikti mūsų pranešimui įvairių komiteto narių. Aišku, pirmiausia, pakviesiu bendra pranešėjus, pona Lins ir pona Stas, kad jie pasisakytų ir papasakotų, kaip vyksta jų darbas. Aš suprantu, kad to darbo jie įdėjo labai daug ir aš Įsivaizduoju, kad tikrai nemažai bus parengta ir kompromisinių pakeitimų. Jie papasakos plačiau apie tą pranešimą, kurį kartu rengė. Ir dar norėčiau pasakyti, kad norėčiau priminti komiteto nariams, kad reikia peržiūrėti atitinkamą protokolą ir Suprantame, kad aišku, čia yra mums daug kyla iššūkių, bet turime atlikti egzistuojančio protokolo analizę tam, kad ta, ta analizė ir vertinimas leistų pagerinti situaciją, kalbant bendrai apie autorizavimo protokolą dėl pateikimo į rinką. Taigi, dabar siūlyčiau pirmiausia pasisakyti ponui Linsui, penkios minutės jam skiriamos, o po to ponui Stasui vėlgi bus skiriamos irgi penkios minutės, kad jie papasakotų apie savo darbą, o po to žodį suteiksiu šešėliniams pranešėjams. Pone Gutelant, socialdemokratų vardu vietoj Bonafei pasisakys, pone McIntyre, kuri čia dalyvauja šiandien posėdėje, pasisakys taip pat. Uh, Pone Rys, jo salėje nematau ir nematau, kad kas nors iš šaldė ją šiandien pavaduotų, gal dar palauksime. Hazekamp, matau salėje sėdė, jeigu e frakcijos vardu pasisakys, toliau Donano FDD vardu pasisakys ir ponas, pono Pedečinį vardu ir taip pat Luozo e, pasisakys NF e frakcijos vardu. Po to bus spontaniški pasisakymai ir tada galės pasisakyti visi komiteto nariai Ir tada žodį suteiksiu komisijos atstovui. Dėkoju, kad atvykote. Lai, atvykote laiku, priešingai nei daugelis kitų parlamentarų, na, bet taip yra, tokia jau tradicija. Taigi dėkoju Jums už tai, kad atvykote ir po to jau pabaigai diskusijas apibendrins bendra pranešėjai. Taigi, nedelsant ir siūlau pradėti darbą. Bernd Lins pasisakys pirmasis. Prašau. Ja, vielen Dank. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pabandysiu per man skirtas, pabandysiu nepilnai išnaudoti penkias man skirtas mintis, nes e, manau, kad e, gerai šiandieną visą taip tarti. Na, o po to tikėkime, kad po dėrybų, kurios tikėkime baigsi šią savaitę, jau balsuosime gruodžio šeštą dieną ir tikėkime, kad e, abu kiti pranešiai gerai klaus, įsiklausys į diskusijas tam, kad būtų aišku, kas svarbu nariams. Kaip jau minėjo ponas pirmininkas, e, e buvo pateikta 11 1141 pakeitimas, taigi įsivaizdavome, kad gausime apie 1000 pakeitimų, tai faktiškai visai tiksliai prognozavome, taigi derantis kompromisu dabar jau turime apie 52 potencialius kompromisus. Na ir galime juos paimti į dėrybas. Na ir priminsiu, kad mūsų užduotis buvo gan nelengva, nes e, du pranešėjai iš esmės viską vertino labai skirtingai, yra skirtingų nuomonių, tačiau bandėme e, derinti savo pozicijas ir šiaip jau galiausiai tikslas yra parengti tokį pranešimą, kuriame būtų užtikrinta gera pusiausvėra. Taigi mes iš tikrųjų abu supratome, kaip tai svarbu ir dėjome daug pastangų, stengiamės pagerinti vieną ar kitą e, vietą. Taigi, lapkričio 27 dieną sakiau, kad e, geriau evoliucija nei revoliucija, laikaus ir toliau to paties principo ir vadovaujant šią dvasę deramės dėl kompromisų ir viskas vyksta kaip ir neblogai, ganėtinai sklandžiai. Na ir aišku, leidimai turi būti išduodami sutinkamai su mokslo rezultatais. Na ir klausimas, ar suteikti leidimą ar nesuteikti leidimą um, veikliai medžiagai neturėtų priklausyti nuo uh, politinių aktualijų. Viskas turėtų būti grindžiama mokslo pasiekimais ir įrodymais. Taip, aišku, siekime skaidrumo, tačiau kitą vertus norime skatinti naujovių dėgymą ir taip pat norime tobulinti jau egzistuojančias procedūras. Manau, kad, kad dabartinio pranešimo ir dėrybų uh, rezultatų dėka užtikrinsime, kad sistema bus tobulesnė ir atsparesnė. Svarbiausia suvokti, kad kai kalba eina apie tokią sudėtingą temą, negali būti galiausiai šimtų procentų patenkintas pranešimu, tačiau svarbiausia uh, būti pasirengusiam kompromisams, jų tikriausiai prireiks šią savaitę ir esu pasirengęs atsižvelgti jūsų mintis ir ypatingus pageidavimus. Dėkoju. Merci beaucoup, monsieur. Jo, ponė Lins, už pirmą jūsų pasisakymą dabar žodis Bartstas. Dank u, voorzitter, collega's. Um, ik, kan, ik kan naadloos. Ačiū. Aš galiu labai sklandžiai pereiti toliau nuo to, ką sakė kolega Lins. Iš tiesų mes dirbome abu labai glaudžiai ir darėme viską, kad kuo galima platesnius kompromisus pasiektumėme, kurie tiktų visoms politinėms frakcijoms. Ir kaip girdėjote, 1141 buvo pateiktas pakeitimas ir mes bandėme įtraukti į kompromisus kuo galima daugiau pakeitimų, tačiau kaip įsivaizduojate, uh, Tarp jų yra, aišku, daug skirtumų ir faktiškai beveik nėra įmanoma įtraukti juos visus į kompromisinius pakeitimus ir nėra įmanoma visus patenkinti. Ir mes kartu dirbome tikrai labai konstruktyviai ir galiu Jūs patikinti, kad darėme viską, kad parengtumėme gerą jums primtiną galtinį rezultatą. Mes bendravome su šiandienis pranešėjais, klausėme jų, ar jie galėtų pagal kiekvieną temą pristatyti jiems rūpimas problemas ir klausimus, kas dera su kitais pakeitimais, pakeitimais kas yra jiems absoliučiai nepriimtina. Taigi mes tą bandėme padaryti ir laikėmės tokio požiūrio. Mes norime parengti esminį tekstą, kuris, kuriuo iš esmės galėtumėme prisidėti prie to, kad komisijos pasiūlymas būtų patobulintas. Mes norime parengti tokį dokumentą, kuris būtų puikus pagrindas komisijos darbai, peržiūrint šį reglamentą. Ir aišku, norime padaryti ir kitą dalyką, būtent užtikrinti, kad užsitikrintumėme kuo galima platesnę daugumą pritarenčią parlamento pozicijai. Ta padaryti įmanoma įtraukus, ko galima daugiau frakcijų. Tai reiškia, kad yra nemažai rekomendacijų, kurias mes siūlysime. Kai kurios iš jų galbūt už kai kurias balsuos 16, 17, už kitas gal tik 12 ar 13. Tokiu būdu nenusiusime labai stipraus signalo komisijai. Dėl to norėčiau kolegoms pasakyti, kad labai svarbu suprasti, kad yra problemų su dabartiniu reglamentu, dėl to ir siūloma tiek daug pakeitimų dabartiniam pasiūlymui. Surinkėme nemažai klausimų, jos tikriausiai nereikia priminti, ir taip pat e, buvo atliktos studijos, ekspertų parodymai irgi buvo labai naudingi ir dėl to manau, kad turime, esame gan tvirtoje pozicijoje ir galime dabar susitelkti ties šiuo pasiūlymu ir pabandyti įtraukti kuo galima daugiau pakeitimų e, parengiant maždaug apie, šeši, apie 50 kompromisų. Dar jų neparengėme visų, bet to siekiame, toks yra mūsų tikslas. Ir kaip sakiau anksčiau, mes labai atidžiai įsiklausėme į šešėlinių pranešėjų nuomonės ir taip pat klausėmės ir kitų, kurie galbūt nebuvo taip e, plačiai įsitraukę į procesą. Taip yra dėl to, kad mes norėjome išklausyti visų, kiek įmanoma daugiau ir kad galėtumėme atsižvelgti visas pozicijas, į visų norus, į visų požiūrį, į visų mąstyseną kad galutinės rekomendacijos, kurias siūlysime kompromisų forma būtų kuo galima plačiau priimtinos. Ir dar norėčiau pridurti, kad mes su Norbertu tikrai dirbome labai puikiai kartu ir tik tai vieną kartą mūsų nuomonė visiškai išsiskyrė. Ir taip atsitiko dėl to, kad mes susilažinome dėl to, kiek bus pasiūlyta pakeitimų. Jis sakė tūkstantį, o aš sakiau kitą skaičių. Jis sakė 900, o aš sakiau tūkstantį. Taigi 1141 pakeitimą turime. Na, nepataikėme, bet bet kuriuo atveju tas, kuris pralaimėjo, turės nupirkti laimėtojai prancūziško vyno butelį. Norbertų nepasisekė, bet aš laimėjau šį kartą. Bet kuriuo atveju, kaip sakiau, mes tikrai dirbome labai puikiai ir bendradarbiavome su juo. Ir manau, kad pasieksime puikaus rezultato. Dėkoju. Ačiū, Bart jeigu jums reiktų patarimų dėl to, kokio prancūziško vyno jūs norėtumėte nupirkti Norbertui, kokios kilmės vyno, tai kreipkitės į mane, į mūsų pas, pa, tarnybas. Mes tikrai patarsime jums. Taigi dėkoju jums abiems už atliktą darbą. Ir nors esu šiek tiek atsitraukęs galbūt nuo jūsų darbo, bet aš tikrai visuomet labai atidžiai jį sekiau ir stebėjau. 1141 pakeitimas yra tikrai nemažai ir tai yra mūsų kolektinio darbo rezultatas ir vaisius. Mes aštuonis mėnesius dirbome čia kartu, rengėme galybę klausimų ir panašiai ir tai tikrai praturtino mūsų diskusijas ir dėl to ir parengėme tokius puikius pasiūlymus ir daug pakeitimų. Na ir uh, Na, aš manau, kad labai svarbu, kaip sakė ir Basas, užsitikrinti kuo galima platesnę paramą parlamente, nes e, mes suprantame, kad kuo daugiau susilauksime paramos, tuo stipresnė bus parlamento pozicija ir labai svarbu, kad mūsų balsavimai būtų ambicingi. Nes kalbame tikrai apie labai svarbius dalykus. Taigi aš manau, kad mūsų kompromisų rengimo darbas yra labai svarbus ir Jis rodo, kad tikrai siekiame bendros parlamento pozicijos dėl pagrindinių pranešimo elementų. Ir aš manau, kad reikia, aišku, atsižvelgti tam tikrus specifinius aspektus, tam tikras dalis, kur, kurios galbūt yra reiklesnės ir svarbesnės, bet toks yra demokratijos principas. Ir mes, manau, pasirinksime kolektyviškai. Taigi dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams ir pirmiausia žodis Gytelant, kuri pasisakys socialdemokratų vardu. Penkios minutės kiekvienam šešėliniam pranešėjui yra skiriama. Penkios minutės. <laughs> Sorry, I might have missed the last sentence there, but yeah. Aš gal neišgirdau paskutinio sakinio. Dėkoju pirmininkė. Savo kolegė Simonos Bonafeit vardu norėčiau padėkoti abiems autoriams už puikų darbą rengiant kompromisus. Žinau, kad nėra lengva tą padaryti ir buvo pasakyta, kad 1100 beveik 1200 pakeitimų yra pateikta ir aš suprantu, kad nėra lengva surasti subalansuotus kompromisus. Mes, socialdemokratai, pasiūlėme pakeitimus, kuriais bandome sustiprinti pranešimą siekiant trijų aiškių tikslų. Pirmiausia, tai, kad reikia visapusiškai sukurti nepriklausomumą ir didinti skaidrumą ES autorizavimo leidimų uždavimo procesuose. Tai reiškia, kad tinkamos taisyklės turėtų būti parengtos, kad išvengta būtų interesų konflikto. Taip pat reikia ir biudžeto priemonių pakankamai numatyti, kad vertinimas būtų kuo galima autonomiškesnis. Toliau visapusiškai taikyti atsargumo principą, kai primamas sprendimas dėl to, ar išduoti leidimą aktyviai medžiagai ar ne ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiausių grupių visuomenėje apsaugai. Trečias dalykas - žmonių ir gyvūnų sveikatos apsauga yra pagrindinis šio teisės akto tikslas ir vertinimas įrodė, kad tie tikslai dabar nėra visapusiškai pasiekti. Kiti aktualūs mūsų frakcijai dalykai yra kalbant apie galimybę visuomeniai pasinaudoti mokslinėmis studijomis. Man atrodo, kad yra svarbus dalykas. Apie tai turime kalbėti komitete. Nekonfidencialios studijų versijos turi būti paskelbtos kuo galima greičiau, kai tik tai e, gaunamos paraiškos. Ir tokios informacijos atskleidimas aišku, neturėtų pakengti komerciniams interesams. Daug kolegų kalba apie tai, kad kažina reikia taikyti pesticidų autorizavimo sistemą tik nacionaliniu lygmeniu. Mes manome, kad EFSA vaidmo šiuo atveju būtų sustiprint, turėtų būti sustiprintas ir kalbant apie, ypač apie augalų apsaugos produktų sritį. Taip pat mes norime pabrėžti, kad labai svarbu visapusiškai gyvendinti direktyvą dėl tvaraus pesticidų naudojimo ir tai, kaip ji yra derinama su autorizavimo sistema. Dėl to mes prašome komisijos ir valstybių narių suderinti praktiką dėl aktyvių medžiagų tvirtinimo ir augalų apsaugos produktų leidimų išdavimo laikantis tvaraus pesticidų naudojimo direktyvos tikslų. Galiausiai mes norime pakomentuoti tai, kas neseniai įvyko ir kas buvo padaryta dėl kompromiso, dėl pičių ir kitų um, apdulkintojų situacijos. Tai yra labai svarbu. Ir turime pasirūpinti, kad ES neleistų tam, kad neleistų pesticidams, kad pesticidai kenktų e, apdulkintojams. Taigi mes pritarėme tam, kas yra numatyta dėl apsaugos. Ir mes manome, kad nėra priimtina tai, kad nėra kol kas parengtas kompromisas dėl to, kad būtų uždrausti pesticidai, kur yra medžiagų, kurios ardo endokrininę sistemą. Uh, Socialdemokratų frakcija, aišku, balsuos dėl atskirų pakeitimų tam, kad tokie pesticidai būtų uždrausti. Dėkoju. Šortino. Tikiuosi, kad nekalbėjau per ilgai. Merci beaucoup, parfait. Vous avez même... Euh, Labai ačiū. Puiku. Netgi sutaupėte minutę kitai, e, kitam kalbėtojui. Pone McIntyre, ACR frakcijos vardu, prašom. Uh, čia, we... Pirmininkė, kuomet keitėmės nuomonėmis dėl pranešimo projekto rugsėjo pabaigoje, pabrėžiau mano susirūpinimą, kad nežiūrint to, kad daug ekspertų ir valdžios institucijų bei suinteresuotų šalių mm, e, nuomonės buvo išklausytos šiame komitete, vis tik tai pranešimas parengtas labai selektyviai ir buvo neįsiklausyta į daugelio prelegentų argumentus. Tai kai tik tai prasidėjo diskusijos dėl kompromisų, tiesų kartu su šešėliniais pranešėjais ir bendra pranešėjais dirbau tikėdamasi, kad tekstas mm, evoliucionuos ir mm, bus labiau subalansuotai pažvelgta į šį klausimą dėl medžiagų tvirtinimo. Deja, kompromisuose akcentuojama akcentuojamas toks naratyvas, kuris dabartinį reguliavimo procesą labai juodina, ypač dėl reguliavimo studijų rengimo, dėl nacionalinių kompetitingų institucijų vaidmens tvirtinant medžiagas ir produktus teikiamus į rinką. Aš pateikiau apie 135 iš beveik 1200 pakeitimų, aš apie visus juos nekalbėsiu, turbūt jūs tai nudžiugins, bet visgi paminėsiu tris. Tai yra pakeitimai, kuriuos aš teikiau kartu su EPP kolegomis. Pirmas pakeitimas akcentuoja, mano manimu, tai, kaip būtų galima pasiekti labiau subalansuoto požiūrio. Čia mes siūlome minti, kad būtų tokia konstatuojama dalis, kur, pas, kur būtų pasakyta, kad e, įrodinimo našta turi tekti pareiškos teikėjui tam, kad viešos sektoriaus lėšos nebūtų švaistomos tokioms studijoms, kurių nauda galiausiai atitektų privačiam sektoriui. Taigi, kaip matote, Aš tikrai nesistengiu e, pareiškėms paras, išsisukti nuo visos naštos. Taip pat būtina užtikrinti skaidrumą visoje autorizavimo procedūroje, laikantis visų intelektinės nusavybės teisių. Taip pat reikia užtikrinti, kad būtų tai, laikomasi geros laboratorijos praktikos visoje ES, kad būtų taikomi geri principai. Tai būtų buvęs tikrai protingas požiūris. Uh, Aš esu pragmatiškas žmogus ir e, iš tikrųjų, kuo dirbu tokiais klausimais. Kitas pavyzdys būtų, kur būtų buvo galima daugiau pusiausvėros įnešti, tai būtų AE konstatuojama dalis. Pakviest kiti prelegentai į komiteto klausimus išsakė susirūpinimo dėl EFSOS um, išvadų, ypač kuomet glifosatai nebuvo klasifikuoti kaip kancerogeniškos medžiagos. Ir EFSA rekai buvo išsakyti, jų atžvilgių buvo išsakytas susirūpinimas dėl išvadų mm, ir man atrodo, kad turėtumėm įsiklausyti į abipusės pusės abiejų pusių argumentus. Dar vienas dalykas, e, dėl 34 punkto formuojamas kompromisas, čia mes raginame komisiją, kad EFSA um, gairių turėtų užtekti, kad būtų galima užtikrinti skaidrumą ir um, prognozojamumą paraiškų teikėjams. Ir mes galvojame, kad um, turi juos valsty... tvirtinti valstybės narės ir tik po to um, būtų galima juos naudoti. Ir PAF komitetas galvoja, uh, uh, turėtų B gairias taikyti dėl EFSOS patvirtintų dokumentų nuomonės dėl uh, antinių neonikotinoidų. Reikia taip pat įvertinti ir um, aplink, po, pa, poveikį aplinkai. Aš iš tikrųjų žiūriu į tą klausimą tvirtai tikėdama, kad tvirtinimo sistema nėra iš esmės sugedusi. Ir daugelio pakeitimų toks į tą. Į, įtarus, neigiamas tonas tikrai nesukuria pusiausvėros. Ir kaip per ankstesnį pasikeitimą nuomonėmis buvo pareikšta, aš negalvoju, kad dabartinė sistema yra tobula, tikrai galima būtų padaryti daug patobulinimų, ypač įgyvendinimo pusėje, taip pat e, paskatinant, kad būtų tikrai tinkama e, bazė sukurta, kad naujos medžiagos būtų kūriamos, naujos ūkininkavimo metodikos būtų dėgiamos, kad būtų sumažintas pesticidų poveikis. Taigi mums reikia praktinių rekomendacijų, kurios apimtų um, esamų teisės aktų įgyvendinimą, paremtų um, bendro komisijos teisės pasiūlymo. Gyvenimą. Aš tikrai dirbsiu su bendra pranešiais ir toliau, stengdamas užtikrinti, kad tokie kompromisai, na ir galiausiai visas pest pranešimas uh, suformuotų tikrai m, mm, protingą bazę, protingą sistemą, nes aš galvoju, kad reikia tiesiog šiek tiek patobulinti esamą sistemą, o ne kelti revoliuciją. Labai ačiū poniai Makintari. Dabar Hasenkamp Guja vardu. Eh, ačiū pirmininkė. Atsižvelgiant į tai, kad glifosatų leidimas buvo pratestas ir įvertinus, kokia yra e, piliečių nuomonė, tai mūsų tikslas yra pasigilinti į leidimų išdavimo procedūrą ir kokį, kokią įtaką e, sektorius gali daryti sprendimų prieimimui. E, ar, ar iš tikrųjų yra visas skaidrumas, ar viskas yra gerai daroma. Mūsų tikslas yra pateikti rekomendacijas, jeigu reikia, kaip būtų galima patobulinti sistemą kad iš tikrųjų būtų galima iš vis atsisakyti tokių um, toksiškų, pavojingų, kancerogeniškų aplinkai žmogui kenkiančių medžiagų. Nes kaip taip įmanoma, kad tokios medžiagos ir toliau yra rinkoje, nors matome daugybę um, straipsnių ir, ir įrodymų, kad Monsanto manipuliuoja informaciją. Iš tikrųjų, tai paveikia visą maisto grandinę, tai yra skandalas, kaip šitaip gali būti. Mes turime pažvelgti į realybę ir um, aiškintis, ką galime galėtumėm padaryti. Nes kažkas yra tikrai negerai su įvertinimo ir tvirtinimo sistema, kažkas yra negerai su tuo, kaip visos institucijos veikia, nes tik, to, tik tai lemia, kad turime tokią tamsę, niūrę realybę. Europos Sąjungoje yra milijonai su, tikrai sunerimusių, susirūpinusių piliečių ir jie nusipelno gauti normalų atsakymą. Mes turime sureaguoti tai, kas įti neramina mūsų piliečius. Buvo daug klausimų, buvo daug ekspertų um, ir valdžios institucijų atstovai, man atrodo, stengiasi apsiversti uh, Mm, aukštinkojom, kad tik tai įrodytų, kad viskas gerai veikia ir kad tikrai tos toksiškos medžiagos nekelia pavos. Tačiau mes girdime taip pat ir daugelio ekspertų išsakoma didžiulį susirūpinimą, kad yra didžiulis pavojus. Ir man atrodo, kad pranešiai neįsigilino į, tuos, į tas nuomonės, kuriamis išreiškiamas didžiulis žmonių susirūpinimas. Ir uh, Aš pasigendu tikrai daug ko šiame pranešime. Prisiminkime, kas atsitiko su glifosatais kaip yra su PSO išsakytų susirūpinimų dėl vėžio, o kaip su, ar, su vėžio tyrimais. Yra daugybė organizacijų ir institucijų, kurios, iš, kurios yra iškėlusios didžiulį susirūpinimą šio klausimu. Ir e, tikrai negali būti, kad e, kaip iki šiol buvo, kad tiesiog yra paimama, nukopijuojami tekstai, nukopijuojami leidimai. Mm, taip negali būti, turi būti išsiaiškinta, įsigilinta, kodėl viskas uh, taip pasisuko uh, neteisingai, kodėl visgi glifosatams buvo pratestas leidimas. EFSA pareiškė, kad uh, tai nebuvo uh, priimtina procedūra, kuri buvo pritaikyta e, glifosatam tvirtinti, iš tikrųjų neturėjo būti patvirtinti, nėra laikomasi atsargumo principo, tai iš tikrųjų mes sukeliame pavojų 520 milijonų Europos piliečių sveikatai. Tai Mm, mūsų sistema turėtų būti pati griežčiausia, tvirčiausia visame pasaulyje, turi būti pavyzdinė, tačiau realiai pramonė toliau gamina savo toksiškus produktus, juos skleidžia ir nurodinėja visiems, kaip elgtis. Man atrodo, Europos parlamentas tikrai privalo atsistoti ir drąsiai pasisakyti šiuo klausimu. Mes atstovavome Europos piliečiams ir mes negalime leisti, kad glifosatai būtų toliau naudojami. Jie turi dinkti iš aplinkos, iš mūsų parduotuvių. Tikrai teikiame daug pakeitimų ir, ir norėsime visą tai išanalizuoti Labai svarbu, kad mm, po to tai, tie pakeitimai, kurie yra pateikti, būtų integruoti į tikrai tvirtus kompromisus, kad pranešimas galėtų būti iš esmės patobulintas. Ačiū pirmininkė, analizuojant pranešimo projektą, išsakiau savo nusivylimą dėl teksto, kad iš tikrųjų jame neatspindėti esminiai kai kurie elementai. Mane nustebino tai, kad yra 1141 pakeitimas šiam vienam pranešimui. Tai sustiprino mano baimės, nes iš tikrųjų, jeigu tekstas būtų buvęs geras, tai parlamentarai nebūtų nebūtų e, jautėsi e, privalą teikti šie, tiek daug pakeitimų. Nes e, iš tikrųjų, jeigu yra daug pakeitimų, reiškia reikės daug kompromisų. Ir aš dabar turiu pasakyti, kad dauguma mano pakeitimų atrodytų tarsi yra integruoti kompromisus Tačiau taip tik atrodo, realybė yra kitokia. Yra labai daug pakeitimų, kurie nors tarsi įtraukti į kompromisus, kai tos kompromisus panalizuoji, realiai pamatai, kad pakeitimų turinys nebuvo perkeltas. Nors aišku, tema ta pati, tačiau tik tai tuom viskas ir užsibaigia. Tai yra tokia technika, kuomet yra mm, nemalonus punktai tarsi įtraukiami, bet bet tai yra jų realiai išvengiama, jie yra apeinami. Aš jums galiu tiesiai šviesiai pasakyti, tokie kompromisai nebus patvirtinti ir mes reikalausime, kad bus balsuojama atskirai. 65 puslapiai ir kompromisų yra tikrai uh, nei vienoje vietoje aš nerandu e, žodžio, kad įvertinimo procedūra būtų nesėkminga, su defektais ar problematiška. Tačiau tai yra iš tikrųjų, ji yra tokia ir mes tą galime puikiai konstatuoti. Iš paskutinio atvejo aiškinami, Monsanto yra paminėtas irgi tik vieną kartą, kur yra mm, paminėtas Monsanto Papers skandalas ir situacija e, JAV, kur buvo sprendimas priimtas. Tai kaip taip gali būti, kad prani, tose 52 kompromisuose apie tai nekalbama. Toliau, bitės, apdulkintojai, niekur jie nefiguruoja, tačiau apdulkintojai vabžiai žūsta tūkstančiais, milijonais. Ir taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį į 129, 1129 pakeitimą, kol kalbama apie pažeidžiamų grupę apsaugą, kaip tai yra apibriešta 2009 mm, e, metų spalio 21 dienos dokumente trečio straipsnio 14 daly iš tikrųjų eina kalba apie pesticidų paskleidimą ir jų poveikį, plat, kuomet yra jie skleidžiami iš, iš viršaus ir paskleidžiami labai dideliais plotais ir tuomet yra ga, galimas poveikis ar aplink esantiems darželiams, mokykloms, ligonėms ir taip toliau. Apie tai nekalbama. Būtina užtikrinti vaikų, neščiųjų, ligonių, vietos gyventojų apsaugą, kuomet jie gyvena netoli pesticidais apdorojamų zonų. Toliau 445 mano pakeitimas, kur kalbama apie alternatyvę žemdirbystės e, metodiką, kad būtų galima e, atsisakyti trašų, pesticidų, tai yra agroekologija, agromiškininkistė, yra puikiausiai egzistuojančios technologijos, kurios duoda puikių rezultatų. Ne vieno žodžio dėl 741 mano pakeitimo, kur yra reikalavima, kad būtų konkrečiai patikslinti moksliniai kriterijai, pagal kuriuos e, studija galėtų turėtų būti valstybės narės pranešėjos atmesta, kad ji, tarsi ji yra prastos kokybės. Mm, čia yra didžiulė problema, nes BFR Vokietijos savo ataskaitoje atmetė daugumą nepriklausomų tyrimų, kurie aiškiai rodė, kad um, yra glifosatų, ekokancerogeninis ir kito, toksiškas ir kitoks poveikis. E, iš tikrųjų yra pateikiami tokiais atvejais, pateikiamas tik tai toks išsisukinėjantis atsakymas, kad čia yra bėdų dėl metodikos. Na ir galiausiai, jeigu mes nereikalausime paaiškinimų, tai Gerai, e, jeigu, jeigu nebus įtraukti e, be, be jokių paaiškinimų tie pakeitimai, tai mes tiesiog reikalasime, kad jų būtų balsuojama atskirai. Panas Luozuoja, ne frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, dėkuoju abiem bendra pranešėjams, ponui Lins, ponui Stais, kurie atliko didžiulį darbą. Nuo pat darbo šiame specialiame komitete pradžios tikrai daug minčių buvo iškelta kalbama apie sistemos trūkumus, bet aišku, yra sprendimų, kaip jūs puikiai žinote, ir NF frakcija pasiūlė alternatyvius variantus ir mes pateikėme 70 pakeitimų dėl įvairių priemonių, kurios tikrai yra labai paprastos, bet jos leistų pagerinti leidimų išdavimo procesą, kuris jau dabar egzistuoja. Mm, ir ir būtų galima mūsų žemės ūkį sustiprinti ir tuo pačiu apsaugoti ir aplinką, ir mūsų žmonių sveikatą. Aš manau, kad būtinai tai turi atsispindėti galutinėme pranešime. Iš tikrųjų, yra medžiagų, kurios uždraustos ES ir Tokiu atveju būtina uždrausti, kad tokios medžiagos, kurios tai uždraustas, nebūtų importuojamos iš kitų valstybių. Būtina taikyti tokį patį modelį kaip farmako budu, farmakologinio budrumo um, mechanizmą. Ir šiuo atveju, kadangi visa tai yra susijęs su aplinkos ir žmo, situacija žmogaus sveikata, ir reikia pasiremti tikrai labai vertingą patirtimį dėl, pavyzdžiui, dėl dozuočių, dėl naudojimo. Trečias kitas dalykas, kas yra labai svarbu dėl šio proceso, aišku, reikia nepakengti komersinėms paslaptims, tačiau akivaizdu, kad nepriklausomi tyrėjai ir visuomenė turi turėti galimybę visgi prieiti prie studijų, kurių, kurių pagrindų priimamas sprendimas suteikti leidimą ar ne. Ketvirtas dalykas, ką visiškai reikia peržiūrėti, tai yra EFSA. EFSA nebeturi to pasitikėjimo, kuris yra būtinas, kad jį galėtų vykdyti savo misiją. Yra yra visiškai diskredituota ji, jos ta, ta grupė, kur dirba ekspertai, yra visiškai visa draskoma interesų konfliktų ir iš tikrųjų e, valstybių narių atlik, ekspertų atlikti tyrimai yra kvestionuojami. Dabar toliau, aišku, ūkininkai turėtų turėti galimybę rasti alternatyvų, nebūtina viską jiems uždrausti. Ir manau, kad tas priemonės penkias, kurias mes siūlome, jeigu jos būtų patvirtintos, įdėktos, tai dabar esantis procesai būtų iš esmės patobulinti. Ačiū ponui Luozu. Prieš suteikdamas žodį visiems parlamentarams pagal procedūrą prašau žodžio. Aš noriu dėl darbo tvarkos šiek tiek priminti. Mm. Visų pirma, prieš balsavimą reikėtų pasiskaityti mūsų mandatą. Jis yra pakankamai specifinis. Tai yra kalbame apie pasiūlymų mm, analizavimą dėl leidimų išdavimo proceso. Būtent aš tai akcentuoju, kadangi taip, aišku, nuo pat pradžių yra aptariamos labai plačios temos ir ba, ir, ir Monsanto ir taip toliau. Galima, aišku, čia išsiplėsti be galo, bet aš noriu priminti, kad mes visi patys iš pat pradžių brėžėme labai aiškę, tikslę, specifinę kolektyvinę misiją. E, ir todėl aš noriu priminti jums, kokia yra mūsų kolektyvinė atsakomybė. Mes neteismas. Ir mes tą aiškiai pasakėme iš pat pradžio. Ir dabar tokia pati yra situacija, taigi yra, kas buvo prieš tai, kas yra dabar, kas bus po to. Reikia, e, aiškiai, tai turėti omenyje ir mūsų tikslas yra uh, patobulinti tą sistemą, kiek yra apibriešta pagal mūsų įgaliojimus, kaip, kokia yra apibriešta mūsų misija. Ir žalieji pasiūlė tą metodą, iš pailiui viską aptarti ir, ir Ir mes dirbome kolektyviai, etapas po etapo, kad visą leidimų išdavimo procesą įveiktumėm žingsnis po žingsnio. Ir taip, aišku, bėgant mėnesiams su laiku galbūt pas, prisimiršta tie tikslus įgaliojimai, tas mūsų mandatas, bet reikia turėti omenyje, koks jis buvo apibrieštas. Visos frakcijos susėdo, susitarė, visų frakcijos stovai dabar sėdi ir salėje. Taigi tokiu pagrindu mes turime dirbti ir balsuoti taip pat. Ir bendra pranešėjai toks darbas, taip, pakeitimus aš skaičiau, jų yra labai daug, jie yra labai įvairūs, jie yra labai plačios apimties, kai kurie iš tikrųjų jis, nukrypsta į vieną pusę, kiti į kitą pusę, tačiau reikia turėti minę, kokia yra mūsų kolektyvinė misija. Ir Manau, kad labai svarbu, kad kiekvienas iš mūsų prisimtumėm mums tenkančią atsakomybę, įsiskaitytumėm, kokie mūsų įgaliojimai, koks yra mūsų tikslas, prisiminkime. Ir tai yra mūsų kolektyvinis tikslas, aš primenu tai. E, Aišku, tokiamis temomis kalbant, žinoma, yra pradžia, yra dabartis, yra ateitis, taip toliau. Aišku, yra tas pavojus, kad truputėlį nukrypsime šiandien ar ten, bet prieš pradedant spontaniškus pasisakymus, aš norėčiau Jums priminti, koks yra mūsų kolektyvinis uždavinys ir mūsų parlamento, koks yra įsipareigojimas. Tai kaip pirmininkas aš norėjau e, tokį savo indėlį įnešti į tos demokratinius kolektyvinius mūsų aptarimus. Ir dabar suteikiu žodį poniai Görling. Atsiprašau, aš nemačiau, kad jūs ieškote pesticidų savo rankinėje, bet. Um, I Follow... Tiesą sakant, išklausius jūsų, ponė pirmininkė, esu kiek šokiruota. Pribloškė kai kurie šešėlinių pranešėjų pasisakymai konkrečiai. Pone Hazekam galėčiau atsisakyti. Taip, aš atsimenu puikiai, kas nutiko su glifozatu. Glifozatas yra tokia medžiaga, buvo tikriausiai daug griežčiau įvertinta nei kitos, bet kokios kitos cheminės medžiagos, tai darė įvairūs tarptautiniai tyrimo organi... institutai ir e, Europos cheminių medžiagų agentūra išdavė leidimą, davė aišku signalą pakartotinai išduoti leidimus. Taigi visiškai netinkama dabar čia leistis emocijas, nes aš tiesiog apibendrinsiu tai, ką sakėte. E, apsiribokime objektyviais vertimais, nes tai, kas čia nuskambėjo, tikrai nebuvo objektyvu, nesusijęs su klausimu, nes taip, pranešimas yra labai svarbus, tačiau dėja objektyvus vertimai velėsi su emocijomis. Pavyzdžiui, yra e, daug pareiškimų, kurie nepagristi faktais arba yra tekste vietų, kurios yra neaiškiai suformuoluotos, nelengva suprasti. Na ir, e, ir aš e, galbūt negalėjau sudalyvauti visuose posėdžiuose, nes jie ketvirtadieniais po pietų būdavo, tačiau stebėjau viską internete ir iš tikrųjų yra daug dalykų, kur kurie įtraukti e, pranešimą ir tikrai diskusijose tai nebuvo aptarta. Pavyzdžiui, sakoma, kad daug neiškumo dėl e, šios medžiagos. Netikiu tuo. Devintas e, pakeitimas. Kalbama, kad tai gali sukelti disleksiją, tačiau tikrai ne viename mokslinė tyrimė nėra įrodymų, e, įrodyta, kad yra tiesioginė sąsaja tarp gliufozato ir disleksijos. Tai kodėl vartojamos tokios formuluotės? Kodėl tai teigiama? Toliau, 26 kompromisas. Ir toliau. E, prašoma imti galbūt e, imti MLR, tai galioja maisto produktams ir pašarams e, tokie reikalavimai, tokių mėginių įmimas ir įvertinimas, tačiau nebūtinai galioja tai dirbos tyrimams. Kodėl vėlgi tai minima? Yra maksimalus likučių, leisinas likučių kiekis. Taigi, sakyčiau, man visiškai neaišku, ką tai reiškia. O kokios yra uh, preliminarios rizikos valdymo priemonės? Niekas kur tai nepaaiškina pranešime. E, sakoma, jų reikia, bet ką jos reiškia? Toliau kalbam apie visiškai nepriklausomus mokslininkus, kurie turėjo pakeisti ekspertus, nacionalinius ekspertus. Tai kas tie žmonės? Kaip būti tikriems, kad jie yra visiškai nepriklausomi? Galbūt jie dirba toje srityje, tačiau tai nereiškia, kad jie yra nepriklausomi tiesiog pareiškimas pranešime, bet toliau apie tai nieko nepasakyta. Toliau, jūs kalbate apie bendrą, bendruosius, moks, bendruosius maisto e, produktų teisės aktus. Šiandieną kaip tik ryte buvo dėl jų balsuota komitete, po toliau bus balsuoma dėl jų plenarinės sesijos sausio mėnesį. Jie priepia daugybę uh, sričių, E, ir rezultatai tikriausiai bus skirtingi, tačiau kalba eina apie teisėkuros pasiūlymą. Taigi mūsų komitetas gali pasiūlyti įvairiausių rekomendacijų, toliau balsuosime dėl teisės akto ir bus susikirtimas, kodėl. E, taigi aš manau, kad mūsų komitetas prastai pasirodys ir siūlau viską įvertinti geriau. Man, pavyzdžiui, buvo visiškai netižvelgta į mano pakeitimus. Ar jie... Jį Aš kaip tik siūliu tai neatsižvelgti į tam tikrus aspektus, nes jie įtraukti į bendruosius maisto produktų teisės aktus. Tačiau ten aš vadovausi visai kitokiu požiūriu. Taigi aš manau, kad tikrai reikėtų sužiūrėti daugelį dalykų pranešime. Yra visai neblogų minčių, tačiau jos dinksta dėl to, pasimeta iš akių, dėl to, kad pranešimas yra veikiau ideologinio pobūdžio ir taip kaip suformuoluota viskas dabar, paremti negaliu. Nors dėkoju už jūsų įdirbį, nes suprantu, kad jums nelengva atsižvelgti tūkstančius ir tūkstančius pakeitimų. Ačiū. Merci, Madame Gerling, mais ça vous a pas échappé. Ačiū, ponė Gerling, tikriausiai žinote, kad čia yra įvairios politinės frakcijos ir pagal demokratijos principus visos turi teisę pasisakyti. Aš suprantu, kad EPP labai galinga politinė frakcija, bet tai yra viena iš politinių frakcijų ir aš manau, kad demokratija reiškia įvairovę ir tai yra puiku, ir turime visi gerbti vienų, vieni kitų darbą. Ir aš netei, ne, nekalbu apie darbo kokybę, aš kalbu apie balsavimus. Aš prieštarauju tam, kad jūs sakėte, jog aš nes, ne, negerbiu įvairovės ir kitų žmonių nuomonės. Aš turiu teisę išsakyti savo nuomonę jums, neskaitant paskaitų man apie kitų žmonių teisės. Aš labai mielai galėčiau čia sėdėti ir jų klausytis. Aš tą ir darau ir darau tą mandagiai. Taigi aš tikrai Neselkite su manimi kaip su vaiku, aš nesu vaikas. Aš puikiai suprantu, kad nesate vaikas, seniai jau jūs pažįstu, aš to ir nenorėjau pasakyti, aš tiesiog norėjau jums pasakyti, kad mes bandėme suformuoti labai įvairią, įvairių, įvairių komitetą, kad visi galėtų, aišku, pasisakyti ir visi pasisako ir išsako skirtingas nuomonės. Ir tas darbas yra uh, toksai, taigi kalbame apie pakeitimus ir visų pakeitimų autoriai atsakingi už savo pakeitimus. Ir 6 gruodžio komitete vyks balsavimai, kaip yra numatyta, 17 sausio jie įvyks plenarnėme posėdė, kaip yra numatyta. Ir taip pat su Envi komiteto nuomonė irgi yra parengta, ji bus įtraukta ir aš džiaugiuosi, kad mūsų darbas uh, vyks sklandžiai ir mes tikrai turime gerbti visų mūsų komiteto narių darbą. Kiekvieną ketvirtadienį po pietų dažniausiai ir vyko tie mūsų posėdžiai ir iš tiesų tas darbas buvo labai svarbus, bet aš tikrai noriu dar kartą pabrėžti, kad reikia gerbti visų narių darbą. Dabar uh, e, White kalbės. Dėkuoju, panė pirmininkė. Na, nuo pat pradžių turiu pripažinti, kad uh, Nebūtinai pritariu poniai Gerling, nors e, jos pastabos, lyginant su kitais, buvo pagristos. Aš manau, kad PEST komiteto darbas jau dabar įtakoja kitas procedūras. Pavyzdžiui, jūs minėjote, kad įvyko balsavimai Envi komitete. Na ir gal mūsų postumiai užtikrina dinamiką, kurie dabar atsispindės maisto produktų teisės aktuose. Taigi aš matau jau dabar mūsų teigiamą įtaką ir puiku, kad mūsų komitete bent jau yra dauguma, kuri rūpinasi mūsų gyventojų sveikata, aplinka ir vadovausiasi šią dvasę siekia kompromiso. Taip, galbūt turinys nėra 100 procentų žalės ir aš nežinau, ar čia jūs kritikuojate žalę dialogiją ar PP dialogiją pasisakydama. Uh, Ir aš manau, kalba eina ne vien tik apie sveikatą ir aplinką, tačiau priešingai nei tie, kurie priešingai nei mes kaip žalieji nori, kad žemės ūkiai būtų naudojami pesticidai, tai aš manau, kad tikrai verta su jais susikirsti, nes kalba eina apie bendrą interesą. Dar norėčiau priteikti pritarti kolegai iš dešinės. Taip, mūsų žemės ūkiai turi galioti tie patys standartai Europoje kaip ir importuojantiems produktams iš kitur, tam, kad išliktume konkurencingi. Tai yra pagrindinis dalykas, kalba eina apie sąžiningas ir vienodas konkurencinės sąlygas, yra pagrindinė tema ir manau, kad tai, tai visuomet turime atsižvelgti. Ir aš manau, kad demokratijos vardant kompromiso, vardant pasieksime gero rezultato. Taip pat mūsų piliečių labui. Merci, Ačiū, ponai Vaits. Ir įvazy. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu labai padėkoti abiem bendra pranešėjim, nes jūs uh, atlikote didelį straipsnį, didelį darbą su šiais pakeitimais. Dabar žiūriu į tą gerą 50 kompromisų ir turiu pasakyti, kad daug maž laikomasi tų bendrųjų linijų siekiant patobulinti sistemą. Man atrodo, viso šio darbo tikslas yra atkurti pasitikėjimą mūsų institucijomis ir parodyti, kad iš tikrųjų Europa geriausiai apsaugo mūsų bendrapiliečių sveikatą. Tai štai mūsų tikslas yra atkurti tą pasitikėjimą. Kodėl buvo prarastas tas pasitikėjimas, kodėl šis komitetas egzistuoja? Dėl to, kad buvo Monsanto Paper skandalas, dėl to, kad buvo visa ta polemika dėl glifosatų. Ir vienas iš esminių elementų, tai aišku, yra tyrimų skaidrumas. Pane Girlink, jūs sakėte, bet EFSA yra puiku. Bet aš noriu Jums pasakyti, daryti, kuomet um, e, vėžio tarptautinis tyrimų centras pateikia visą open data, visą savo um, uh, visus savo duomenis viešai pateikia, o, yra, o visi tyrimai, 74 e, studijos, visos jos neviešos, pareiškiama galiausiai, kad vis tik tai glifosatai nekancerogeniški. Tai kaip čia yra? Ar tikrai nėra interesų konflikto ekspertų tarpe? Aš norėčiau, kad būtų tokia kontrolės institucija, kuri um, galėtų realiai įvertinti, ar yra konflikt, interesų konfliktų uh, ekspertų ekspertų tarpe, ar ne, kad ji būtų virš visų institucijų. Iš tikrųjų, ir svarbiausia yra atsargumo principas, bet kai žiūrime į reglamentus dėl pesticidų, jeigu žiūrime, kas vyksta su EK, Europos cheminių, pramon, e, cheminių medžiagų e, agentūra, ne visi duomenys pateikiami, ne viskas yra skleidžiama, vis tiek leidimai yra suteikiami. Taigi nėra įmanoma patvirtinti ar paneigti atitinkamų hipotezių. Štai kur yra problema ir man atrodo šitoj srityje reikia labai daug padirbėti. E, tų tyrimai turi būti vieši. Ir iš tikrųjų, jeigu mes būtumėm turėję pakankamai lėšų tais ryčiai, mes būtumėm galėję užtikrinti, kad nepriklausomi būtų atlikti tyrimai iš viešojo sektoriaus lėšų. O dabar yra polemika, yra pinigai įmami už visus produktus, kurie parduodami Europoje augalų apsaugos ir paskui galima finansuoti e, tyrimus dėl jų saugumo arba dėl alternatyvų paieškos. Dabar dėl fitofarmako bidrumo tyrimo, kad būtų galima išsiaiškinti, kokie yra pesticidų visi poveikiai, šalutiniai poveikiai, pavyzdžiui, kancerogeniškas poveikis, ar yra kokia žala vartotojui. Reikia, kad būtų nuolat stebima, testinė ta kontrolė turi būti tada situacijos. Kas skaičiuoja maksimalius likučių lygius? Kiekvienai medžiagai yra atskiras tas lygis ta, nustatomas. Tačiau didžiausia problema yra, kad po to, jeigu susikaupia tos kelios medžiagos, susidaro tas taip vadinamas kokteilis ir va tuomet gali būti viršimas bet kokios ribos ir tada gali būti jau sukūriamas neigiamas pokis. Jeigu Europa neuždraus pesticidų, kaip mes pardavinėsime Afrikoje, kaip mes pardavinėsime tose valstybėse, kurios neturi ekspertų, kad jie galėtų galėtų įvertinti, ar tos medžiagos toksiškos ar ne. Man atrodo, kad čia palyginti su mūsų e, pasiūlymu dėl įvertinimo, čia tokia rybinė gal situacija, bet iš tikrųjų pesticidai e, negali būti parduodami niekur, jeigu jie uždrausti Europoje, viskas. Ir aš tikiuosi, kad mes visi kartu dirbsime. Tai iš tikrųjų yra kolektyvinis darbas, tai yra e, visų mūsų protų bendras darbas, kad užtikrintume mūsų bendrą piliečių sveikatą. Euro Europos parlamento nariai privalo atlikti tą darbą. Komisija pasiūlė, tiesiog gerai, viskas gerai, iš šito mes balsavome, tačiau mes, iš mūsų turi būti tas impulsas, kad būtų užtikrintas geresnis darbas pesticidų įvertinimo ir kontrolės rytyje. O ponė Ribazi, pastaraisiais mėnesiais Klordekon medžiaga buvo aptariama, taip. E, Pone Maginės dabar. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Atsiprašau, man teks e, išvykti anksčiau, nes vyks uždaras AFKO posėdis dėl Brexito, todėl atsiprašau, kad negalėsiu likti pabaigos, tačiau pasisakiau, nes noriu pritarti poniai Gelink dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, dėl nepriklausomų ekspertų. Mane neramina vien, ne vien tik pesticidai, bet ir daugelis kitų klausimų. Na ir yra mokslininkų, ekspertų, kurie norėtų uh, dirbti šios dalykus, tačiau jų skaičius mažėjęs, nes net jie kartais užsipuolama, kvestionuojama jų darbas, kadangi jie dirbo pramonėje. Taigi turime pagalvoti, kaip užtikrinti ekspertinės žinias, jeigu mokslininkai, ekspertai neturės galimybės surinkti patirties. Tai mane neramina. <clears throat> Antra, kaip jau minėjo ir Banna Kjörling, tai yra susikirtimas su bendraisiais maisto produktų apsaugos teisės aktais. Ir kai kalba eina apie glifosatą, tarkim, e, aš žmogus e, dirbęs ties e, invazinėmis rūšimis labai aiškiai perspėjo neuždrausti glifosatų ir, pažiūrėjau, pas mus Airijoje viena iš Japonijos kilusi pikdžiolė labai paplitusi ir atspari daugeliu priemonių. O dėl MSI minimalių likučių arba HTO Taip, egzistuoja kai kurioms moteriams padidėjęs, padidėjęs krūtų vėžio pavojus, kurios naudoja galbūt hormoninius preparatus, tačiau mes vis dėlto jo neuždraudžiame. Taigi matote, kad iš tikrųjų. Na, taigi matote, kad e, kartais nuomonės įskiria yra tam tikrai tampa. Ir kai naudojami augalų apsaugos produktai, tai taip, jeigu bus jų atsisakyta, tai ūkininkai, pažiūrėjau, turi galvoti, kaip dirbti ateityje, rasti alternatyvų. Uh, Bet tai negal, ne, neturėtume vadovautis principu arba viskas arba nieko. Noriu perspėti, elgtis atsargiai. Šie produktai buvo sukurti, nes jie buvo veiksmingi, pasitvirtino. Ir jeigu juos uždrausime, turime pasiūlyti alternatyvų. Pavyzdžiui, alternatyvių produktų, kurie leistų kontroliuoti lygas, kovoti su e, augalų kenkėjais ar lygomis. Nes, uh, aš puikiai žinau, kokia patirtis, padėtis yra praktikoje ir tikrai yra rimta problema. Dėkuoju visiems prisidėjusiems prie um, šio pranešimo rinkimo. Matote mano labai spalvingą dokumentą su visomis pastabomis. Taip, ir aš manau, kad kolegė dirbo ties šiais klausimais labai nuosekliai, ji puikiai viską išmano ir jeigu ji pasisako, tai ji pasisako labai objektyviai, vadovaudamas logiką ir sveiku protu. Dėkoju. Merci, madame Hoibuš. Dėkoju, ponia Hoibuš. Ja, herzlichen Dank. Dėkoju. Dėkoju ir pranešėjams, kuriems teko milžiniška užduotis ir jie su jie susidorojo. Yra toks platus nuomonių spektrus ir jiems teko kažkaip viską susintetinti, sukonkretinti. Mane kiek nustebino tai, kad e, po pusmečio. Mm, šio komiteto darbo diskusijos tokios pat kaip ir pradžioje. E, yra tų, kurie bejoja sistema, Taip, e, tie, jie vadovasi ideologinė pozicija, o tie, kurie pasisako už pesticidų naudojimą žemės ūkėje, tai jie galbūt yra veikiau realistai, e, besiorientuojantis į praktiką. Tai čia toks suskirsimas stovyklas yra labai dirbtinas. Būtų norėjusi, kad būtų pasistumėti priekį. Norbertas Lincas pranešėjas sakė, kad e, taip E, veikliosios medžiagos turi būti tvirtinamas vadovantis atsargumo principu. Nuolat minimas šis principas, tačiau mokslininkų nuomonės neretai įsiskiria. Ir tie, kurie abejoja, yra skeptiški dėl procedūrų, nes baiminasi, kad kila pavojus sveikatai, jie neišsigalvoja tų dalykų, jie taip pat remiasi moksliniais tyrimais ir moksliniais duomenimis, kas ir paskatina juos uh, E, laikytis vienos ar kitos nuomonės. Todėl, aišku, svarbus yra skaidrumo klausimas, nekomentuosiu, misel Revesė viską puikiai apibūdino. E, skaidrumo klausimas yra labai opus, nes jeigu norime remtis mokslo rezultatais, taikydami atsargumo principą, tai reikia žinoti, kaip buvo atliekamas tyrimas, kada, kaip buvo paviešintas tyrimas, ar visas, ar tik tai jo dalis. Aš manau, kad šiame kontekste skaidrumas yra labai svarbus klausimas, nes visi žinome, kad kai kalba eina apie mokslinius tyrimus, viskas labai priklauso nuo to, kaip apskritai buvo suformuoluotas klausimas, o taip pat e, kokie mokslininkai buvo pasitelkti. Taigi, manau, kad galime pažengti į priekį dirbant ties šiuo pranešimu ir, kaip sakė ponas pirmininkas, tikslas yra patobulinti tai, ką turime. Tai turėtų būti mūsų darbo tikslas vietoj to, kad įsikiptume savo ideologinių sutikinimų ir jų neatsisakytume. Dėl invazinių rušių negaliu nutilėti. Ir mes turime šią problemą. Jeigu dideliais kiekiais yra naudojamas glifosatas, pavyzdžiui, JAV, Tai dabar e, pikdžiulės išvysto atsparumą ir neaišku, kaip su jomis kovoti. Jeigu tikime, kad ilgainiui su tam tikromis invazinėmis rušimis galima kovoti pesticidų dėka, tai turime prisiminti, e, kokios patirties turime praeities su pesticidais. Pavyzdžiui, atsirado atspirumas ir faktiškai čia nuo vilko atmeškos. Jūs visiškai teisi teikdama, kad reikėtų plačiau, platesnių pagrindų remintis aptarti um, augalų apsaugą, neapsiribojant vien tik tais pesticidais. Yra ir kitų metodų, yra ir kitų medžiagų ir, pavyzdžiui, agrarinės ekologijos srityje daryti didelį žingsnį į priekį, reikėtų daug, daugiau mokslinio tyrimų šioje srityje, na, neapsiribokime diskusijas, spręsdami ar e, vienas e, pesticidas kenksmingas ar ne, ar atsiranda atsparumas ar ne. Aš manau, kad reikėtų iš viso apskritai iš naujo pažvelgti šią sistemą, pažvelgti plačiau ir gal tikrai mokslinio tyrimų metu ieškoti alternatyvų ir bandyti performuoti pačią sistemą, nes jie yra neperspektyvi. Pone Hoibuš, dabar žodis poniai Dornanu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju bendra pranešėjams už jų darbą. Kaip mes sakėme ne kartą, pesticidų klausimas yra labai glaudžiai susijęs su alternatyvų, alternatyvių medžiagų klausimu ir tuo, kaip yra užsimama žemės ūkiu. Uh, Pesticidai, kuriems aš irgi prieštarauju, visi teigiame, kad e, tie klausimai yra tarpusavėje susiję. Taip pat man atrodo, kad labai sudėtinga atmesti klausimus, kurie aktualūs šiam specialiam komitetui. Būtent ką mes norime valgyti savo lėkštėje, kokio žemės ūkio modelio mes norime, kaip e, sutvarkyti bendrą žemės ūkio politiką tam, kad visuomenės sveikata ir aplinkosauga būtų svarbiausias prioritetas. Aš Norėčiau, kad būtų svarstomi pirmiausia šie klausimai ir jeigu netinkamas modelis, kodėl mes jo nekeičiame, būtent mūsų išrinktųjų e, toks ir yra vaidmuo. Dėkoju. Dėkoju poniai Dornanu. Dabar norėčiau pakviesti komisijos atstovą Klaus Perent, kuris yra Santi generalinio direktorato padalinio vadovas. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju komitetui už galimybę išsakyti komisijos nuomonę apie pakeitimus, kurie buvo pateikti pranešimo projektui, dėl to, kad tų pakeitimų yra labai daug, kas nekarta buvo minėta. Nėra įmanoma aptarti jų visų, tai aš pakomentuosiu tik tai tam tikrus aspektus, kurie minimi pakeitimuose. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad nepavydžiu pranešėjams dėl to, koks tenka jiems uždavinys suderinti visus tos pakeitimus, nes mes pastebėjome, kad labai dažnai pakeitimai yra absoliučiai prieštaraujantis vieni kitiems. Taigi linkiu jiems sėkmės derinant tas skirtingas pozicijas. Mes sutinkame ir man atrodo, kad ankstesniuose susitikimuose jau minėjome, kad mūsų pesticidų tvirtinimo ir leidimų uždavimo sistema yra viena griežčiausių, jeigu ne pati griežčiausia pasaulyje, bet aišku, visuomet ją galima tobulinti, kiekvieną sistemą tobulinti galima ir būtent dėl tokios priežasties mes ir per, iš naujo vertiname šį reglamentą tam, kad um, identifikuotumėme tas rytis, kur reikia patobulinimų ir taip pat kalbant ir, aišku, apie dokumentų įgyvendinimą. Ir kadangi reikia kalbėti ir apie tos dalykus, kuriuos reikia patobulinti pagal dabartinę. Dar dabartinė kadencija mes, aišku, padarysime viską nedelsiant, bet, aišku, jeigu reiks keisti iš esmės teisės aktus, to mes nespėsime padaryti dar šios kadencijos metu. Taip pat norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė ponė Gitelant, kai ji minėjo tvaraus vartojimo direktyvą ir jos visapusiškai gyvendinimą. Tiesa, kad uh, visas tas, visa ta sistema susijusi su pesticidų naudojimu ES, tai yra ne tik tai autorizavimo sistema, bet ir tvaraus naudojimo direktyva ir visi tie veiksmai, kurių imasi valstybės narės nacionaliniu lygmeniu. Ir kai kurie pakeitimai panašus siūlo, kad teigia, kad mes nepakankamai taikome atsargumo principą ir aš manau, kad mūsų nuomonė čia būtų kitokia. Visai neseniai Teisingumo teismas patvirtino, kad kai kurie veiksmai, kurių mes ėmėmės taikydami atsargumo principą, buvo pateisinti ir atmetė tą bylą, kuri buvo iškelta prieš mus, kalbant konkrečiai apie neonikotinoidų e, naudojimo pribojimą. Pone Rivazė, man atrodo, minėjo, kad mes tvirtiname tas medžiagas, nepaisant to, kad trūksta duomenų. Aš norėčiau čia paminėti, kad dabar byla yra svarstoma dėl sprendimo, dėl medžiagos nepatvirtinimo, būtent dėl to, kad trūko duomenų. Taigi komisija tikrai puikiai tai supranta ir atsargumo principą taiko visais tais atvejais, kada reikia tą daryti. Mes visiškai pritarėme tam, kad reikia daugiau skaidrumo visame rizikos vertinimo procese. Ir, man atrodo, ponė Gerling minėjo, mes pasiūlėme pakeitimus bendram maisto teisės aktui dėl būtent dėl tos priežasties ir taip pat reaguodami į Europos piliečių iniciatyvą dėl glifosatų, kur reikalaujama daugiau skaidrumo. Tas aiškiai buvo išsakyta piliečių, nemažai piliečių. Ir šį rytą, kaip žinia, Envi komitete buvo balsuojama dėl šio pasiūlymo ir uh, balsuojama buvo dėl pakeitimų ir mano komisaras ponas Andriukaitis nekarta kreipėsi į parlamentą ir tarybą su prašymu dirbti tikslingai ir ryštingai dėl šių pasiūlymų, kad jie dar būtų patvirtinti per šią kadenciją. Ir jums leidus dar norėčiau pakomentuoti ir tai, kad komisijos pasiūlymuose yra numatyta, kad studijos būtų skelbiamos paties proceso pradžioje, kad per visą vertinimo procesą valstybės narės EFSA gautų visą reikiamą informaciją, ji būtų viešai skelbiama. Toliau buvo išsakyta pastabų šiandieną ir pakeitimuose dėl to, kad reiktų labiau įtraukti EFSA ar labiau Europos lygmenių vertinti augalų apsaugos produktus prieš joms išduodant leidimus ir tvirtinant juos valstybėse narėse. Aišku, Nekarta buvo keliamas šis klausimas komitete, tačiau, kai buvo minėta, ponia Gytelent, man atrodo, tai minėjo, kad jeigu bus einama ta kryptimi, tuomet reiks ir papildomų išteklių. Ir mes negalime tikėtis, kad EFSA su dabartiniais savo ištekliais sugebės įvertinti visus pavienių produktų aspektus, jų yra tikrai tūkstančiai rinkoje. Nekarta pakeitimuose taip pat yra minima ir pranešėjos valstybės narės paskirimas atnaujin, leidimo atnaujinimo atveju ir taip pat reikalavimą, kad sistemingai būtų nominuojama valstybė, kita valstybė narė, ne, ne ta pati, kuri atliko pirmąjį vertinimą. Tai norėčiau paminėti, kad per pastarąją atnaujinimo projektą, kur kalbam apie 66 medžiagas, e, jų leidimas galios nuo 22, baigs galioti nuo 22 iki 24 atveju ir dviem trešdaliais atveju buvo paskirta skirta, skirtinga šalis pranešėja, tokia nei pirmojo, ta, kuri atliko pirmąjį vertinimą, mes suprantame, kad e, sistemingai 100 procentų atveju to padaryti gal ir nepavyks, bet kaip žinia, daug valstybių narių atsisako tapti šalimi pranešėja dėl aktyvių medžiagų. Uh, nes nėra, pavyzdžiui, jų teritorijoje autorizuoti, išduoti leidimai ne vienam tokiam produktui ir tada labai sudėtinga bus sistemingai surasti kitą šalį pranešėją, nes norime, aišku, dirbti konsensuso pagrindu su valstybėmis narėmis. Taip pat jau buvo pasakyta ir anksčiau, ir pakeitimuose kalbama yra apie autorizavimas kovos tvarka pagal 53 straipsnį ir mes, aišku, suprantame susirūpinimą, kad tokie leidimai išduodami per dažnai valstybėse narėse ir kad neseniai mes priežiūrą sustiprinome, reikalavome EPSO nuomonės dėl to, kokius argumentus pateikė valstybė narė dėl to, kad skubos tvarka būtų išduotas leidimas, pavyzdžiui, dėl neonikotinoidų ir mes labai aktyviai komitete kalbamės apie tai, kaip reiktų tą daryti ateityje. Taip pat mes pritarėme tiems, kurie akcentuoja tai, kad reikia, jog ūkininkai gautų reikiamų priemonių ir kad būtų mažesnės rizikos produktai numatyti. Mes labai intensyviai dirbame su valstybėmis narėmis tam, kad būtų parengta veiksmų programa, kad būtų apibrieštos tos veiklos, kurios leistų surasti tokias medžiagas ir produktus ir teikti juos į rinką. Uh, laikantis darbo grupės taryboje nuomonės. Ir ta darbo programa buvo patvirtinta Žemės ūkio ir žuvinkystės taryboje 16 metais. Taigi visi tie veiksmai, kuriuos apibrėžia komisija, yra vykdomi ir praeitą savaitę vyko intensyvios diskusijos su ekspertais iš valstybių narių, kur kalbėjome apie tai, kaip būtų galima geriau priderinti duomenų reikalavimus ir vertinimo procedūras, kalbant apie mikroorganizmus ir kitus, kitas biologinės medžiagas, tačiau nėra labai lengva čia surasti bendrą poziciją. Ir toliau keli kolegos iškėlė importo klausimą ir reikalavo vienodų standartų ir vidaus standartų gamybai ir importuotiems produktams. Čia norėčiau paminėti, kad dabartinėse taisyklėse numatyta, kad ta pati apsauga turi būti užtikrinama ir importuotiems produktams, kalbant apie maistą ir pašarus, ir taip pat e, vietoje pagamintus maisto produktus ir pašarus. Ir EFSA labai atidžiai vertina reikala, e, prašymus dėl importo. Taigi, kaip sakiau, mes laukiame tolesnio e, galutinio pranešimo ir labai didžiai jį išanalizuosime ir atsižvelgsime į visus dalykus, kai parengsime savo galutinį pranešimą ir ataskaitą dėl reglamento pe... vertinimo ir, aišku, jeigu reiktų kokių tolesnių paaiškinimų, esame pasirengę juos e, pateikti. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū, ponia Berent, už jūsų pasisakymą. Aš dabar perduosiu pirmininkavimą poniai Konečinai, kuri pakeis mane paskutinėje posėdžio dalyje. Jis suteiks dar žodį dviems bendra pranešėjams, kad jie sureaguotų į įvykusias diskusijas ir apibendrintų jas. Ir jis sureaguotų tai, ką sakė komisijos atstovas. Taigi dėkoju už tą darbą ir už pasikeitimą nuomonėmis. Tai yra paskutinis toks pasikeitimas nuomonėmis prieš balsavimą. Taigi dabar e, žodis poniai Konečnai. Thank you very much. And I... Dėkoju pasisakysiu prane... Suteiksiu žodį pranešėjim. Pirmiausia, ponui Norbertui Lincai, penkias minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Bandysiu ir šį kartą neišnaudoti visų penkių minučių, juolap, kad e, po to vyks šešėlin pranešėjų susitikimas, na ir norime neprarasti koncentracijos. Taigi, kaip jau nurodėme, Mes siekime kompromisu, tokių kompromisų, kurie būtų primtini kiek įmanoma didesniam kolegui iš komiteto skaičiui, tam, kad e, iš tikrųjų Na ir tikiuosi, kad kompromisai bus parengti dar iki šios savaitės pabaigos. Taip pat norėčiau patikoti ir komisijai už tai, kad atkreipėte kolegų dėmesį į kai kurių mūsų pakeitimų pasiekmes ir netgi kai kurių mūsų siūlomų tekstų ar kompromisų pasiekmes, jeigu šie iš tikrųjų išliktų dabartinė siūloma forma. Na, tenko konstatuoti, kad kalba eina apie pagrindinės savakas, sunku susitarti, nes viskas aiškinama fiziškai skirtingai. Pavyzdžiui, atsargumo principas. Jeigu bandytume apibrėžti atsargumo principą, tai jau vien tam prireiktų mėnesių mėnesių ir visi ginčytųsi, nes e, atsargumo principas vertinimas labai skirtingai, nuomonės įsiskiria. Na ir praktikoje ta pati situacija. Kolegai Hoibok galiu pasakyti, kad e, vėl kalbėti apie tyrimus e, ir tyrimus, į kuriuos nesižvelgta tai norėčiau atkreipti dėmesį į mūsų bendrą pranešimo projektą ir beveik visose kompromisuose nurodyti, jog mes e, pateikė pasiūlymą dėl iš ankstinių tyrimų registro, bandome spręsti šią problemą. E, nes gal e, nebūtina būtinai visiškai visko viešinti, nes to pasakoje gal nebūtų geresnė sistema, bet Priešingai, nebeturėsime pramonės e, Europoje, kuria, kuri prisidėtų prie leidimų išdavimo procedūros, nes ji faktiškai jos nebedominti, nebedomintų, todėl tikrai reikia e, siekti pusiausviros. Na ir aišku, e, ypač stengsime parengti gerą 18 kompromiso tekstą. Šiaip norėčiau padėkoti visiems kolegoms už tai, kad dar sėki aiškiai vardėjote savo prioritetus ir labai aiškiai nurodėte, kokie pakeitimai jūsų manimų yra svarbiausni, o dėl procedūrų, tai jau dabar nurodysiu, kad čia pranešėjai teikdami, kad stengiamės kiek įmanoma greičiau parengti kompromisus ir stengsimės nesižvelgti kai kurios pakeitimus, tai čia mes kaip pranešėjai nesilžgiame despotiškai, nesame blogiečiai, priešingai, čia yra įpastinė e, procedūra. Na, mes turime teisę atsižvelgti į visus e, pakeitimus ir reikalaisant įtraukti juos į kompromisus. Na, o aišku, kiekviena frakcija po to jau turi teisę teikti siūlymus dėl atskiro balsavimo dėl konkrečių pakeitimų. Aišku, tai atsižvelgsime. Bet e, kitaip, faktiškai, kadangi tiek tų pakeitimų daug, nesusidarotume. Tas faktas, jog e, pakeitimas įtrauktas į kompromisą, dar nereiškia, kad uh, neatsižvelgta į to pakeitimo turinį. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį bendra pranešėjai, ponui Sta. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš visiems norėčiau padėkoti už indėlį į diskusijas, dėkoju ir komisijai. Aš manau, kad Tai padėjo susidaryti gerą bendrą vaizdą apie padėtį. Norėčiau e, į e, ne be šešėlinių pranešėjų pasisakymas, e, pažiūrėjau, kolegė iš socialistų frakcijos kaip ir viską teigiamą gaidą įvertino, tačiau pasisakymo pabaigoje pasakėte, jog gaila, jog nėra siūlomas kompromisas dėl uh, hormonų veiklą trikdančių medžiagų. Jos nebeliko, tačiau yra mm, jos padėjėjai kaip tik penktame pakeitime kalba ir eina apie kriterijus, kurie leidžia įvertinti įtaką hormonų pusiausvirai. Toliau, ponia Hazelkamp, jos taip pat nebėra. Te galiu pasakyti, kad kaip šešėlinį pranšiai tikiuosi, galime gerai bendradarbiauti. Ponios Tomano irgi jau nebeliko salėje sudėtinga e, atsakyti į klausimus, kai jų autoriaus nebeliko salėje. Nobertas beje tai taip pat jau minėjo. Jeigu pažvelgsime į kompromisus, taip, tai jie rengiami pateiktų pakeitimų pagrindu. Pakeitimai teikiami dėl konkrečių temų, Na ir aš manau, e, bus didelis darbas sekretariatui sužiūrėti, kokiuose kompromisuose žvelgti, kokius pakeitimus. E, dar viena kolegė kalbėjo, kad nieko nepasakyti apie du e, bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, bet tiesą sakant, kompromise yra visa pastraipa skirta bitėms ir apdulkintojams. Ir taip pat minimi ir neonikotinai. 41 pakeitimas. Taip pat kalbėjo, kalbėta ir apie maisto produktų importą. Komisija taip pat minėjo, kad importuojamiems maisto produktams ir pašarams turi galioti tie patys apsaugos standartai. 49 e, pakeitime, kaip tikite, tai yra atsižvelgta. Na, Su kolegomis iš žalių frakcijos jau dalyvavau e, vidinėje diskusijoje, mano atsakymai jiems žinomi ir kol kas tiek, nes reaguosiu jų čia nuskambėsias pastabas. Toliau dirbsime iš vien su šešėliniais pranešiais nuo 17 valandos ir tikiuosi, kad pavyks parengti gerą balsavimo sąrašą ir gruodžio 6 dieną vyks sėkmingi balsavimai. Dėkuoju. Much, I... Uh, Ačiū. Kolega, dėkoju visiems kolegams, kurie likote iki posėdžio pabaigos ir linkiu jums sėkmės penktą valandą. Mm jūsų e, šešėlinių pranešėjų susitikime. Dabar tik paskutinis dalykas, ką aš turiu Jums pranešti, kad mm, balsuosime komitete e, gruodį, plenarnėje sesijoje sausi jau 2019 metais. Tikiuosi, viskas susidėlios taip, kaip mes tikimės. Ačiū ir susitiksime kitą savaitę. Ir tada balsuosime gruodžio 6.